Bueno. Bien, queridos colegas, vamos a comenzar la sesión de esta tarde. Mėly kolegos, pradėkime e, mūsų popietinį posėdį. Visų pirma, norėčiau perduoti e, komiteto pirmininko Broko atsiprašymą, nes jis dėja susirgo. Grįžo iš Vašingtono e, jau sirgdamas ir dėja jis negalėjo ateiti šiandien į posėdį. Ir todėl numatyta mm, ataskaita, kurią jis turėjo pateikti apie šį vizitą, bus pristatyta tada, kuomet jis sugrįž į darbą. Taip pat Jungtinių Arabo Emiratų delegacijos apsilankimas e, mūsų komitete atidėtas. Ir vietoj šio darbo tvarkės punkto atsirado naujas e, punktas, tai yra pono Kukan pranešimas, ataskaita apie tarparlamentinį susitikimą Albanijoje. Išklausysime ir ponios Kostelo ataskaitą. Ne, neišklausysime ponios Kostelo ataskaitos apie e, komiteto delegacijos tai Palestina. Tas klausimas atidėtas pirmininkė dėl Palestinos. Noriu pasakyti, kad ką tik grįžau iš Palestinos su delegacija ir jei jums būtų naudinga, galiu žodžiu pristatyti trumpai, kas ten vyksta. Galbūt tai būtų naudinga kolegoms, nes tai e, dabar aktuali tema. Ir kaip žinote, aš paprastai nekalbu ilgiau nei būtina. Pirmininkas, ačiū ponė Atkins už šį pasiūlymą leisiu komiteto nariams apsispręsti. Būtų gerai, kad e, šis klausimas būtų svarstamas, kuomet susirinks kiti delegacijos nariai, bet aš mielai išklausyčiau jūsų pristatymo, ponia Atkinsai, jeigu niekas neprieštarauja, laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Ir toliau pagal darbo tvarkį yra posėdžio, posėdžio protokolų tvirtinimas rugsėjo 2 ir 4 dienos. Žinote, kaip paprastai viskas vyksta. Todėl dabar ketvirtasis darbo takės punktas – žmogaus teisės pasaulio 2012 metais ir ES politika šioje srityje. Pranešėjas šiuo klausimu yra ponas Kukan. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti visiems kolegoms už pateiktus pakeitimus. Didžioji jų dauguma yra aktualūs ir, manau, pagerina mano parengto pranešimo tekstą. Iš viso sulaukiu 347 pakeitimų. Analizavau juos pragmatiškai, taip pat siekiau kiek, kiek manoma daugiau jų įtraukti. Uh, E, spalio 22 dieną Strasbūre buvau susitikęs su šešėliniais pranešėjais. Noriu padėkoti jiems už pozityvų ir konstruktyvų požiūrį į mūsų diskusijas. Ir e, mums pavyko parengti 27 kompromisinius pakeitimus. Būčiau dėkingas, jei sulaukčiau plataus pritarimo visiems šiems kompromisiniams pakeitimams, nors kitą vertus suprantu, kad kai kurioms frakcijoms ir nariams gali iškilti sunkumų teikiančią paramą. E... Kaip jau minėjau, per pirmąjį pranešimo svarstymą e, šiame komitete nesiekiau parengti pranešimo, kuris būtų visą apimantis ir visai traukintis, bet norėjau akcentuoti aktualiausius klausimus ir nušviesti tendencijas žmogaus teisų srityje. Todėl daugiausia dėmesio skyriau klausimams, kurie buvo aktualiausi pastaruoju metu mūsų diskusijose, pavyzdžiui, žmogaus teisų ir demokratijos tarpusavio ryšys, žmogaus teisės persitvarkymą per gyvena, šiuose šalise ir žmog, ES žmogaus teisų politikos struktūra. Džiaugiuosi, kad e, šitokiam mano požiūriai buvo pritarta ir per diskusiją žmogaus teisų pakomitetyje bei e, susitikime su šešėliniais pranešėjais. Pranešimas susidaro iš trijų pagrindinių dalių e - ES politikos struktūra, ES e politika persitvarkymo procesų atžvilgių ir žmogaus teisės pasaulyje. Trumpai apžvelgsiu visus šiuos skyrius ir e, pakomentuosiu pateiktus pakeitimus. Visų pirma, svarbiausi susisiejantis klausimai ir pamatiniai klausimai. Sulaukime daug pakeitimų pasiūlymų dėl žmo, žodžio laisvės, sąžinės ir religijos laisvės bei žmogaus teisų gynėjų. Stengiausi visus šiuos pakeitimus įtraukti į bendrojo pobūdžio e, teksto punktus ir atsižvelgsime į juos, įtrauksime juos, kai tai bus įmanoma. Bet e, stengiausi tekste vengti pasikartojimų. Taip pat buvo siūlymų minėti kai kurias valstybės ir atskirius konkrečius atvejus. Savo pranešimo projekte bandžiau apsiriboti, minėdamas pavyzdžius. Tačiau po pirminių diskusijų komitete įtraukiau keletą papildomų uh, individualių atvejų į, į pakeitimus. Pakeitimai pirmajame skyriuje ES politikos struktūra 1024 e, punktai. Pakeitimai, pakeitimų tikslas yra patikslinti tekstą, ypač atsižvelgiant į, į naujojo žmogaus teisų ypatingojo atstovo darbą, žmogaus teisų dialogą ir žmogaus teisų nuostatų įtraukimą į vairias sutartis. E, Ir čia pateikti pakeitimai nesulaukė prieštaringų vertinimų. Atsiranda 18 nuojas punktas dėl žmogaus teisų dialogo po 94, 25, 27, 28 pakeitimų. Taip pat raginame siekti daugiau skaidrumo ir E, informacijos viešinimo bei e, geresnės parlamentinės priežiūros žmogaus teisų srityje šalise, kurios išgyvena e, persitvarkymus. Taip pat daug komentuotas neseniai išaiškės JAV nacionalinės saugumo agentūros šnipinėjimo skandalas. Aš rekomendavau apie tai nekalbėti šiame pranešime. Toliau verslas ir žmogaus teisės. Apie pakeitimą tuo klausimu pasiūlė pone Lochbiller bei pone Kopa. Esu pasirengęs įtra, įtraukti naują dalį į pranešimą, bet noriu didesnių diskusijų, kaip šį e, punktą suformuluoti. E, ES politiką e, persitvarkymo procesų atžvilgių siūlau teikti, siūlau e, renkti, suformuluoti naują punktą. Kom, per kom, kompromisais mes e, atnaujinome, aktualizavome tuos punktus, kur kalbama apie Siriją, Egiptą, taip pat Rusiją ir Kubą bei Kiniją. Kalbant apie Rusiją ir Kubą, kur kalbama apie tai, minimi konkretus žmogaus teis, piknaudžiavimo žmogaus teisės atvejai. Politkovskajos, Magnitskio ir taip pat Kubos atveju. Sulaukėme keleto pakeitimų, kurie siūlo e, parengti naujus punktus dėl Sahelio, vakarų Kašmyro, Kolumbijos, Čilės vakarų Saharos. Esu pasirengęs tuos siūlymus e, svarstyti kiekvieną individualiai ir toliau kalbėtis. Taip pat yra pasiūlymų dėl e, nepilotuojamų žvalgybinių lėktuvų minėjimo antrajame 302-308 pakeitimuose. Toliau panašus pakeitimai 285-288, kuriais siūlomas surenkti pat surašyti papildomą punktą dėl tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo. Palaikysiu šį siūlymą. Galiausiai kalbant apie paskutinę pranešimo dalį, kurioje kalbama apie ES paramą žmogaus teisėms besivystančio šalise. E, čia yra parengti aštuoni pakeitimai. Kalbama apie jungtinių tautų sistemą, tarptautinį būdžiamųjų bylų teismą, mirties bausmę, pagrindinės uh, laisvės, diskriminaciją, e, rinkimų stebėjimo misijas. Dauguma patiktų pakeitimų nebuvo kontroversiški ir daugumą jų įtraukėme į kompromisus. Parengėme papildomus kompromisus dėl e, žiniasklaidos laisvės ir naujos, nu, naujosios žiniasklaidos vaiko teisių. Bandėme surasti bendrą pagrindą kompromisams, Bet esu pasirengęs svarstyti ir kitus jums rūpinčius klausimus ir dabar atidžiai klausysiuos jūsų pasisakymų. Mane informavo, kad šešėlinis pranešėjas išaldė frakcijos ponia Kristina Oiland negalėjo ateiti į posėdį šiandien, bet e, gavau žinę, kad ji savo pastabas man atsiūs raštu ir todėl jas atsižvelgsiu taip, tarsi jos būtų buvę pristatytos posėdėje. Ačiū pirmininkė. Muchas gracias, eh, señor ponente. Ačiū, pone pranešėjui. Pirmiausia, steiksime žodį šešėliams pranešėjams socialistų vardu. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Kukanui už trumpą ir koncentruotą politinį dokumentą, kaip jisai sakė. Tai nėra visapimantis pranešimas, tačiau yra, tai yra aiškus pareiškimas iš Europos parlamentos pusės apie jo prioritetus. Jis daugiausia dėmesio skyrė trims dalims - Europos politikai, paramai žmogaus teisėms pasaulyje ir Europos Sąjunga perinamojo laikotarpio šalyse. Žinoma, yra tam tikrų problemų, kurios yra nepaminėtos, kas rūpi mano frakcijai, nepakankamai paminėti arba iš vis nepaminėti. Ir čia būtent mes ir teigiame pakeitimus. Svarbi mūsų pakeitimų dalis yra skirta paramai žmogaus teisų gynėjams ir pilietiniai visuomeniai, taip pat propaguojant universalumą žmogaus teisų. Įvairūs išpaliai prie žmogaus teisų gynėjus ir e, vis, pilietinės visuomenės veiklos ribojimas yra dažnai pasteikantis reiškinys vairiose šalise ir tai yra vienas pavojingiausių elementų, kurį pastebėme šiemet žmogaus teisų srityje. Netgi daugiau negu anksčiau šmeištas, e, persekiojimas trukdo žmogaus teisų gynėjams ir plėtiniai visuomeniai e, stebėti kaip e, pažeidimus ir propaguoti žmogaus teisės. Šešėlinių pranešėjų posėdėje, kuris buvo labai konstruktyvus, dauguma kompromisų, kurios pristatė pranešėjas, mūsų buvo palaikyti patenkinamais ir jeigu kilo kokių problemų, mes greitai suradome sutarimą. Taigi dešimtame kompromise mes sutikome su žaliaisiais neišskirti daugiavetės finansės programos. Dvyliktas kompromisas e, kėlė nedidelę problemą. Ten buvo paminėti, paminėta koptų krikščionių mažuma Egipte, vietoj to, kad būtų kalbama bendresnė, apie bendresnę religijos laisvės problemą Egipte. Tačiau mums pavyko pasiekti susitarimą ir mūsų pozicija buvo priimta. Ir e, todėl lauksime naujo kompromisinio pasiūlymo varianto. 13 kompromise mes sutarėme e, neminėti Sirijos krizės, o griežtesnį terminą, kadangi situacija nėra tiesiog krizė. Dėl kelių pakeitimų, kuriuos patikė mūsų frakcija dėl tartunio baudžiamojo teismo, mes pasiūlėme įtraukti antrą pastraipą 14 dalį, skaitant dalis 288, 289, 291 pakeitimų dalis dėl kovos su nebaudžiamumu, dėl kitų dalykų. Mūsų pasiūlymai atrodo buvo priimti ir mes lauksime naujo pranešėjo pasiūlymo. 23 kompromise buvo ta pati problema dėl to, kad buvo išskirta krikščionių mažumos, religinės mažumos E, problema, o mes norime kalbėti apie religijos laisvę. Mūsų, e, mes teikime pirmenybę tokiam variantui. 25 kompromise norėtume e, iškiau paminėti vaikų teisės. Mūsų netenkina paprastas tokių problemų išvardėjimas. Mes patikėme kitokį kompromisą, daugiau aiškiau kalbant apie vaikus kareivius ir vaikus burtininkus. Na, o dėl e, internetinės žiniasklaidos laisvės mes pasiūlėme 26 kompromisą pridėti, nes tai yra svarbi problema, kad ją būtų galima nutilėti. Dėl pakeitimų, kurie neįtraukti į kompromisus ir dėl kurių bus balsuojama atskirai, mums yra tam tikrų svarbių klausimų. Vieną jų minėjo ponas Kukanas, dėl nepilotuojamų lėktuvų. Tai yra svarbus klausimas mano frakcijai. Jų karinės panaudojimas tokiose šalise kaip, pavyzdžiui, Pakistanas ar Jemenas. Na ir antra, mano frakcija daug dėmesio skiria vaikų ir moterų teisėms, nes pranešime nekam, nepakankamai kalbama apie šias problemas. Taigi kompromiso ieškojimo procesas e, tam tikrų mastų buvo patenkinamas, tačiau mes reikalavome ir toliau, kad kai kurie mūsų pakeitimai būtų teikiami balsavimo atskirais, siekiant pabrėžti tų klausimų svarbą. Na ir apskritai dar kartą noriu padėkoti ponui Kukanui už puikų bendradarbiavimą, jo atvirą požiūrį, e, diskusijose dėl kompromisų. Ačiū. Ačiū, ponia Kopa. Pane Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti ponui Kukanui už gerą pranešimo projektą. Jis yra labai sutelktas. Nėra didelis e, problemų sąrašo išvardėjimas, bet e, tam tikrai prioritetai yra numatyti, kalbant apie pokyčius išgyvenančias šalis. Taigi manau, kad mes pasisime gerą signalą pasauliui. Diskusija buvo konstruktyvi, pasiekti geri kompromisai ir mano frakcijos vardu aš galiu pasakyti, kad mes pritarėme visiems kompromisams, išskyrus du, apie kuriuos ir norėčiau pakalbėti. Vienas yra dešimtasis komp kompromisas, pane Kopa taip pat kalbėjo apie šią problemą. Tai yra finansinė parama Europos demokratijos fondo forma. Čia kalbama, kad finansavimas turėtų būti įtrauktas į daugiametę finansinę programą. Mes siūlome e, šią dalį išbraukti, nes nuo pat pradžių, kai buvo įkurtas fondas, mes sakėme, kad jokia forma pinigai neturėtų būti imami iš e, Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonės, todėl reikėtų šį, šią formuluotę išbraukti ir užbaigti sakinį žodžiais ragina ES užtikrinti tinkamą finansinę paramą, įtraukiant ir valstybės narės. Dėl aštuntojo kompromisinio pakeitimo mes siūlome e, dėl DSP plus sistemos prašymus numatyti kiekvienos šalies atveju, man atrodo, mūsų kolegos INTA komitete jau šiandien balsuos dėl to, nes žmogaus teisų prasme, jeigu reikia tikrinti GSP plus e, sistemą ir ten yra paketo šalių, grupė šalių, kurių situacija žmogaus teisų srityje yra sudėtinga, tuomet sunku e, pripažinti jų pažangą, jeigu negalima to daryti individualiai kiekvienos šalies atžvilgių. Taigi Taip norėtume, kad būtų parašyta aštuntame kompromise. Toliau tame pačiame pakeitime mes norėtume, kad būtų parašyta, kad e, kviečiame komisiją vykdant stebėjęsenos e, procedūrą, vykdyti konsultacijas, panaudojant įvairius komunikacijos kanalus su įvairiais partneriais, skaitant parlamentą ir e, vietos pilietinę visuomenę bei vietinius veikėjus. Taigi tie du kompromisiniai pakeitimai, 8 ir 10, kur mes tikimės dar tam tikrų pakeitimų. Dėl atskirų pakeitimų noriu padėkoti ponui Kukanui dėl paramos pakeitimams dėl tarptinio baudžiamojo teismo. Kaip ir socialistai, mes pasisakome už tai, kad būtų įtraukti pakeitimai dėl žmogaus teisų aspektų panaudojant nepilotuojamus lėktuvus. O dėl e, verslo ir žmogaus teisų pakeitimų mes e, dar esame pasirengę dirbti su jumis siekiant tinkamos formuluotės. Labai ačiū už e, apskritai už šį puikų projektą. Willer, eh, señor Peterle. Ačiū ponia Lochbiller. Istrem, da to poročilo ni. Toliau ponas Petrele. Stavnih in lah. Dėkuoju, na, iš tikrųjų pasakyčiau, kad nebuvo labai lengva ruošti šį pranešimą, todėl aš tikrai džiaugiuosi, kad ponui Kukan pavyko jį paruošti ir e, jis jį paruošė gana gerai. Turėčiau vieną pastabą dėl to, ką sakė ponia Kopa. Kalbant apie koptus ir krikščionius Egipte. Manau, kad ši nuoroda iš tikrųjų neprieštarauja bendra, bendrosioms iniciatyvoms, kurių buvo imtasi, kur, kurių ėmėsi pranešėjas religijų laisvių srityje. Bet iš tikrųjų Europos parlamentas tikrai turėtų pabrėžti būtent šį faktą. Dėkoju. Dėkoju, Petel ponas Janu. E, dėkuoju. Norėčiau padėkoti ponui Kukan už pranešimą. Pranešimas tikrai gerai subalansuotas, geras. Ir e, tai yra tikrai labai svarbus e, dalykas Europos išorės politikai. Tai yra tikrai labai svarbi politikos dalis. Jis persvarstė perinimo laikotarpio proceso klausimus Ir tai manau, kad tai tikrai turi būti prioritetai Europos Sąjungai. Taip pat ir žmogaus teisės yra prioritetinis aspektas. Ir tai taip pat turi būti prioritetas ir mūsų užsienio politikai. Žinau, kad buvo daug pakeitimų pasiūlyta ir nežinau, ar kompromisiniai pasiūlymai kaip buvo paruošti visi pasiūlymai, su jais dar susipažinsiu, bet tikrai norėčiau padėkoti ponui Kukan už labai gerą pranešimą. Dėkoju ponui Jan, dabar žodis e, pranešėjų, kad atsakytų į komentarus. Dėkoju, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju visiems, kurie, vis, visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Na, šis pranešimas nebuvo labai uh, E, paprastas, nebuvo paprasta išdėstyti viską e, taip, kad būtų priimtina visiems. Vis dėlto mano tikslas yra gauti kuo daugiau palaikymo, todėl kad tik taip dokumentas bus svarbesnis ir parlamentas galės panaudoti šį dokumentą ruoždamas savo politiką užsienyje. Nekomentuosiu kiekvieno E, kiekvienos pastraipos, kuri buvo minėta, ponia Kopa, ponia Lagbilė ar minėjo kai kurios aspektus. Kaip jau minėjau savo pradinėje kalboje, aš dar ir toliau tęsiu diskusijas ir manau, kad tikrai realistiška tikėtis, kad mes sutarsime dėl formuluotės, dėl kurios visi galėtų e, sutikti, kalbant apie pakeitimus ir apie, tarkim, nepilotuomus lėktuvus. Taigi aš tikrai laukiu, tikrai ruošuosi toliau dirbti su šiuo dokumentu ir šis, dėl šio pranešimo bus balsuojama užsienio reikalų komitete. Uh, Tikiuosi, kad būtent e, mes kuo labiau sutarsime dėl šio pranešimo. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui. Taigi, dabar galime baigti pirmasis diskusijas dėl jo pranešimo. Mes peržvelgėme kompromisinius pakeitimus. Strasbūrė spalio mėnesį ministrų taryba turi rūpintis strateginę ES politiką žmogaus teisų srityje ir tai manau, kad, manau, kad šis momentas yra tikrai labai tinkamas, ypač dar ir todėl, kad kai peržiūrėsime pono Lambrigeso dokumentą. Na, manau, kad e, tai yra labai tinkamas momentas būtent ir šiam dokumentui. Dėkoju. 21, lapkričio 21 diena yra diena, paskutinė diena, kada galima pateikti prane, pakeitimus. Taigi iki 21 lapkričio galima pateikti pakeitimus. Nematau daugiau prašančių žodžių, taigi dabar perkime prie penktojo darbotvarkės punkto. Ehm, tai yra ataskaita mūsų komiteto ir pakomiteto čio vizito, e, kurie dalyvavo 68-oje asamblėjos, generalinės asamblėjos sesijoje jungtinėse tautose. E, ponas Janas, David Martin, ponas Maket ir ponas Šuls ir Martini. Jie nuvyko į New Yorką, susitiko su aukštaisiais atstovais, generaliniu sekretoriumi, banki, ponu Bankimūnu ir ponu Ferman ir taip toliau. Pone Angeliking, UDP atstovais, UNICEF atstovais, taip pat e, sustikus atstovais, mm, kurie kovoja su terorizmu ir taip toliau. Jie taip pat susitiko su atstovais iš įvairių šalių, taip pat ES su ES mm, delegacijomis iš Prancūzijos, Rusijos ir Palestinos taip pat. Ir šis e, komitetas e, analizavo esamą, esamus klausimus, dabartinius aktualius klausimus, ypač Sirijos klausimą. Taip pat e, jungtinių, jungtinių tautų saugumo tarnybo, tarybos pertvarkymą ir šnipinėjimo klausimus, kuriuos šnipinėjimą, šnipinėjimą kurį vykdė NSA, Nacionalinė saugumo agentūra. Dalyvavo taip pat ir dar porą komitetų. Ir prieš tai šios delegacijos vyko ir į, nuvyko ir į Vašingtoną. Kalbant apie Siriją, du dalykai. Vienas aspektas yra susijęs su nusiginklavimu ir masinio naikinimo ginklų naikinimu ir e, generalinis sekretorius teigia, kad tai yra labai sunkus e, aspektas, sudėtingas aspektas, todėl kad labai sunku nustatyti, kiek šių ginklų yra ir taip pat labai sunku e, juos sunaikinti. Ir dar viena vizito dalis buvo susijusi taip pat su Sirija ir politiniais procesais ten ir Ženevos dėrybomis. Visi teigia, kad daug problemų kilo, todėl kad nuomonės nesutapo tarp įvairių frakcijų, įvairių grupių. Ir neaišku, kuo baigsis dėrybos Daugelis žmonių teigia, kad sprendimas nebus rastas tiesiogiai saugumo taryboje, ne, nebus rastas per nuolatinius atstovus, bet per dvi šalės darybas tarp JAF ir Rusijos. Kai kurios valstybės narės išreiškė bejonės dėl Sirijos situacijos ir teigia, kad rezoliucija dėl cheminių ginklų neišspręs pagrindinių problemų, kurios susijęs su šiuo konfliktu, Sirijos režimu, todėl kad karas vis dar tęsiasi ir smurtas tęsiasi ir toliau. Ir tai yra tikrai sudėtingas. Sudėtinga situacija, daugelis teigia, kad yra susirūpinę ir taip pat buvo pabrėžtas dėkingumas ES už jos iniciatyvas ir norėčiau padėkoti komitetui už jų dalyvavimą. Ir pabrėžti, kad visi džiaugiasi dėl humanitarnės pagalbos, kurią mes teikėme ir mm, džiaugiasi ponios Hirdžen iniciatyva. Na ir diskusijų metu vienas iš svarbių aspektų buvo Asadas ir ekstremistai. Ir tai buvo tikrai raudonoji linija mūsų diskusijų metu. Žinoma, mes kalbėjome ir kaip galima būtų šią problemą spręsti, kaip galėtų kaiminės šalis prisidėti, Jordanija ir Libija taip, kad jos netaptų aukomis, nors jau dalinai šios šalis nukentėjo nuo konflikto. Ir taip pat apie vaikų situaciją buvo kalbama, milijonai Sirijos vaikų nukentėjo nuo konflikto ir dabar ten siaučia tam tikros lygos, pavyzdžiui, poliomelitas. Ir dar vienas dalykas, apie kurį mes kalbėjome, buvo skaitmeniniai, skaitmeninis privatumas ir taip pat e, Jungtinėse tautose mums pristatė rezoliucijos projektą dėl šio klausimo. E, šį projektą ruošė Vokietija ir Brazilija. Vokietija būtent e, iškėlė šią idėją ir kai JAV ir Rusijos ambasadorių buvo paklausta, kokia bus pozicija, jie teigia, kad iki tol, kol projektas nebus paviešintas, jie nuomonių nereikš. ir kad taip pat teigia, kad jie labai atsargiai žiūrės į šį klausimą, todėl kad tokio teksto patvirtinimas reikštų, kad dokumentas bus apribo, būtų apribojantis ir jis ribotų būtent interneto naudojimo galimybės. Taip pat diskutavom apie tai New Yorke susitikimo metu. Šis, šis susitikimas buvo suorganizuota su Vivian Reding ir jį būtent pristatė ir savo įspūdžius iš Vašingtono. Ji teigia, kad nors ir šiek tiek pablogėjo situacija ryšių tarp ES ir JAV, vis dėlto visi, su kuriais buvo susitikta ir kurie lankėsi Vašingtone, pritars kad administracija stengiasi subalansuoti saugumo ir privatumo klausimus. Kalbant apie saugumo tarybos reformą, dar pažangos daug nebuvo padaryta ir JAV pozicija vis dar skiriasi. Ir uh, Ir kai kas teigia, kad sekretorius, generalinis sekretorius dar galbūt pasiūlys sprendimą, būtent kuris tikrai padarys kuris bus tikrai labai naudingas ir Prancūzija teigia, kad nevetuos e, tokio pasiūlymo ir taip pat e, teigia, kad reikia reglamentuoti kaip reikėtų elgtis genocidų atvejais ir atrodytų, kad pažangos dar nebuvo daug pasiekta. JAV taip pat teigia, kad jų pozicija yra tokia, kad nauji nariai neturėtų regioninės būstinės, bet kad juos reikėtų žiūrėti pagal jų nuopelnus. Taip pat ir kalbėjome dar apie vieną aspektą, tai yra nesutarimai tarp Afrikos bendruomenės ir kitų organizacijos narių, kalbant apie Kenijos mm, prezidento, buvusio prezidento teismą buvo pabrėžta, kad e, tarptautinis teisingumas nebuvo užtikrintas. Taip pat kalbėjome apie Palestinos statusą. E, jungtinėse tautose žinote, kad lapkričio mėnesį buvo balsuota, nubalsuota ir e, Palestina tapo stebėtoja Jungtinėse tautose ir Palestina prašė valstybės, kad jos bišalių, dvišalių pagrindų pripažintų Palestiną. Ir, na, šis aspektas yra svarbus siekiant taikos. Taigi, kaip minėjau, vyko diskusijos su aukštuoju žmonių, žmogaus teisų pareigūnu, e, jungtinės tautos moterų klausimai, UNICEF'as, ir taip pat e, kovos su terorizmu padalinio generalinis direktorius, kova su seksualiniu smurtu. Na, visi šie klausimai buvo aptarti ir e, taip pat diskutavome apie santykius tarp ES ir jungtinių tautų, ypač parla, su, santykius su parlamentu, todėl kad ES prisideda prie šios organizacijos vystimo. Na ir New York'e sulaukėme palaikymo ir manau, kad reikėtų protokole įrašyti, kad mes norėtume padėkoti mūsų ambasadoriui, jungtinių tautų e, sekre, e, ambasadoriui ir ponui Marksui Andersonui. Taip pat parašėme laišką tam, kad padėkotume už suorganizuotą šį vizitą su labai svarbiais, sustikimo su svarbiais, labai svarbiais asmenimis. Matau, kad e, Julija norė, Minija norėtų pasakyti, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš buvau šios delegacijos sudėtyje, bet tikrai daug neturiu ką pridurti prie jūsų pasakojimo, pirmininkė, apie mūsų vizitą. Aš esu daug kartų dalyvavęs tokiuose e, vizituose, ilgą laiką dirbu e, grupėje ryšiams su JAV. Tai buvo pirmasis tokio aukšto lygio susitikimas. Susitikome su dabartiniu jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi, su ankstesniais e, E, Junktinių tautų generaliniais sekretoriais nebuvome susitikę. Jis atsakė į beveik dešimtį e, delegacijos narių klausimų. Jo antras pagal svarbą asmuo Junktinėse tautose taip pat dalyvavo tame susitikime. Ir mus tikrai e, mus tikrai nudžiugino tai, kokį dėmesį jie skyrė uh, mūsų apsilankimui. Jie vertina bendradarbiavimą su ES ir, ne, ir e, daug kartų pakartojo, kad laiko ES svarbiausia savo partnerė Europoje. Ponas Salafranka minėjo susitikimą su Rusijos ambasadoriumi. Mes pirmą kartą su juo susitikome, buvome susitikę ir su Prancūzijos ambasadoriumi, bet jį buvome matę ir anksčiau. Ir manau, kad į protokolą reikėtų įrašyti ir tai, kad reiktų padėkoti ponui Makharkinui, ambasadoriui, kuris surengė mums įspūdingą priėmimą. Taip pat reiktų padėkoti komisijai, komisijos nariai Vivian Reding. Tai buvo tikrai labai įdomus susitikimai. Ir šį kartą iš New Yorko, iš apsilankimo New York'e grįžome tikrai labai patenkinti ir džiugosi tuo, kad vienas iš numatytų susitikimų vis dėlto nebuvo surinktas sekmadienį. Ačiū ponui Milan Mon. Ačiū pirmininkė. Sako ponas Demes Maker. Jūs labai išsamei nušvietėte mūsų vizito rezultatus ir aš noriu tik išreikšti pritarimą išsakytoms pastaboms. E, klausimas, kurį plačiai svarstėme, tai Sirijos drama tuo viso metu ir aš išsivežiau iš to vizito labai pesimistinės išvadas ir, ir bendrais bruožais vertinimai yra būtent padėties toje šalyje yra būtent tokie ir e, mūsų delegacija New York'e, e, prancūzijos, ambasad, prancūzijos ambasadoriaus asmenyje būtent tokią informaciją ir pateikė, nes nuo politinio sprendimo labai nutolta Ženeva, Ženevos 2 sutar, sutarčiai iš, iškilo pavojus kaip jūs minėjote, yra daugybė geostrateginių aspektų. Ir aš susidariau tikrai labai prastą įspūdį, bent jau tokį, tokia išvada darau iš sutikimo su Angela Keen, kur yra atsakinga už nusiginklavimo klausimus. Ji pasakoja apie tai, ko, ką žmonės, kokius darbus žmonės turi. Mm, kokių darbų žmonės turi imtis dirbdami Sirijoje, vietoje. Uh, ir kokių problemų galime tikėtis, nes, nes bandoma išvežti iš Sirijos cheminių ginklų arsenalą, tačiau dar reikia labai daug nuveikti ir dar labai e, dar lieka ilgas taškų sąrašas, kuriuos reikia aplankyti Sirijoje šiame kontekste generalinis sekretorius viską vertino labai atsargiai ir minėjo pasiektą pažangą, ypač vertinant, kaip vyksta darbas su cheminiu ginklų arsenalu, bet bendrais bruožais situacija vertina labai, vertintina labai pesimistiškai dėl nepilotuojamų žvalgybinių lėktuvų naudojimo. Norėčiau kai ką pasakyti šią temą. Tas klausimas buvo minėtas ankstesnėme darbo atvarkės punkte, bet noriu priminti, ką sakė Ivan Simonovič. Tai yra žmogaus teisų ypatingasis atstovas. Po to susitikimo iškėliau klausimą, ar netėjo laikas e, standartizuoti, suderinti tarptautinės nuostatas dėl e, nepilotuojamų lėktuvų naudojimo nekonfliktinėse zonose sulaukiau pritarimo, nes nepilotuojami lėktuvai tampa pigesni ir jie vis plačiau pritaikomi. Tačiau Amerikos ambasadorius e, labai greitai užsičiaupė diskusijose, kai iškilo šis klausimas. E, susitikimų metu buvo, iškilo ir Kongo demokratinės Respublikos klausimas, kadangi esu belgas, ta tema man labai artima. Vertinant karin, karinę padėtį ten. Reikia tikėtis, kad M23 pasieks uh, pra, patirs pralaimėjimą, tačiau žmogaus teisų padėtis toje šalyje vis dar yra pasibaisėtina. Išaugo e, lytinis smurtas prieš moteris ir bendrai padėtis ten susidariusi toje šalyje yra tikrai labai dramatiška reikia kažką, reikia imtis veiksmų, galbūt nau, naujai besiformuojanti karinė situacija sudarys tokias galimybės. Noriu išreikšti pritarimą pirmininko pastaboms dėl šios šalies. Apie tai kalbėjome ir su generaliniu sekretoriumi jungtinių tautų ir jis, kalbėdamas apie tai, akcentavo tvarę plėtrą ir klimato kaitos klausimus. Tai yra svarbiausi jungtinių tautų prioritetai artimiausių laikotarpių. Aš e, neturiu tiek daug patirties šio, šioje srityje, tai buvo mano pirmasis vizitas, bet man šis apsilankimas buvo tikrai naudingas ir aš noriu pritarti kitų kalbėtų išsakytoms mintims šiuo klausimu. Ačiū, ponė Demesmaker. Pone Šulc, jūs taip pat buvote šioje delegacijoje. Gal norite ką nors pridurti? Neįsijungęs mikrofono kalbėtojas. Nežinau, ar dar lieka ką. Prid... Nežinau, ar galiu dar ką pridurti, nes negalėjau e, atsiliepti. Noriu padėkoti e, sekretariatui už e, paramą rengiančią šį vizitą Junktinės tautas. E, šis vizitas buvo veiksmingas, produktyvus, nes susitikome su įvairiais Junktinių tautų partneriais. Antra, norėčiau papildyti aptartą temą dėl sustikimo su ypatingoju įgaliotiniu šalims konflikte, nes e, tai buvo emocingas, sudėtingas e, sustikimas klausantis apie situaciją vairiose pasaulio regionuose. Norėčiau pabrėžti, kad ES turėtų ir toliau dėti visas pastangas siekiant per trumpiausią laiką būtų sumažintas smurtas konfliktinėse zonose, smurtas prieš moteris. Būtent ir mano supratimu turime kalbėti ne tik apie lytinį smurtą konfliktų, konfliktuose, bet kalbėti realiai apie lyčių lygybės klausimus. Nes įvairiose vietose, įvairiose šalise tai yra tiesiog ir kultūrinis konfliktas. Ir šią prasme tas susitikimas su generalinio sekretoriaus pavaduotoju moterų klausimams buvo, čia buvo kalbama, kad e, tikimasi, jog ES ir ES parlamentas E, padidins e, savo darbą ruošiantis be, Pekino plus 20 sustikimui, kalbant apie e, reproducinės teisės ir taip toliau. Ši diskusija bus plėtojama. Man buvo įdomu tai, kad keli partneriai per diskusijas taip pat minėjo ir tarptinio baudžiamo teismo vaidmenį. Visi supranta, kad tarptinis baudžiamasis teismas turi dirbti ir su, valstybės, su Afrikos valstybėmis ir nepasiduoti kai kurių valstyb, Afrikos Sąjungos valstybių vadovų spaudimui. Tačiau tą darbą reikėtų stiprinti, ieškant kompromisu. Ir e, dėl tūkstančio tikslų pasakysiu, kad aišku, jog jungtinės tautos tikisi, kad ES valstybės narės ir ES apskritai įvykdyt, įvykdyt savo įsipareigojimus remiant vystimasi, e, turint galvoje ir aišku sveikingas diskusijas dėl ES biudžeto, kadangi reikės papildomų lėšų ieškoti valstybės narėse, prisidant prie tūkstančio tikslų įgyvendinimo Ir čia yra svarbus klausimas ir mūsų darbo organizavimui per ateityje, per ateinančius kelias metus. Galbūt aš sustosiu čia. Aišku, buvo minėti ir nusiginklavimo klausimai, bet aš manau, kad tikriausiai šie klausimai buvo jau minėti pirmojo šio klausimo aptarimo dalyje e, dėl brandulinis nusiginklavimas ir cheminių ginklų naikinimas. Uh, jau buvo minėti, ponas Demes Makerius apie juos kalbėjo. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū. Ačiū, ponia Šolcai. Manau, kad galime baigti diskusiją šiuo klausimu dabar. Pone Kukanai, 21 e, lapkričio nėra e, terminas e, pakeitimams. Šis, ši data yra balsavimo diena dėl pono Kukano pranešimo. Tada bus balsuojama. Taigi, prieš perinant prie kito darbo tarkas klausimo, noriu pasveikinti Ugandos ir Somalio parlamentų atstovus Jie yra savo parlamentų žmogaus teisų komitetų nariai ir tikiuosi, kad jų vizitas į mūsų instituciją bus vaisingas. Espero que su visita entre nosotros redunde en un mejor conocimiento y una mayor. Tikiuosi, kad vizito metu jūs susipažinsite su mūsų parlamento darbu ir e, tai leis toliau mums vaisingai e, bendradarbiauti. Toliau, kitas klausimas, pono Kukano informacija apie šeštąjį sustikimą, parlamentinio komiteto sustikimą su Albanija. Jis įvyko po komisijos ataskaitos, pažangos ataskaitos paskelbimo e, savaitę prieš e, komisijai, tarybai priimant e, sprendimą dėl Albanijos kaip šalies kandidatės statuso. Kadangi šalyje nesiniai vyko rinkimai, šis pranešimas buvo labai įdomus. Pone Kukanai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, ES e, ir Albanijos stabilizacijos ir e, parlamentinis komitetas prieš dvi savaitės sustiko Tiranoje. Europos parlamento delegaciją sudarė septyni nariai, įskaitant Europos parlamento pranešėją poną Nikolą Vujaničių. Sustikimas įvyko likus septynioms savaitėms iki Europos e, vadovų tarybos gruodžio mėnesį, kuomet bus apsispręsta ar suteikti šalies kandidatės statusą Albanijai, kaip yra rekomenduojama komisijos ataskaitoje. Bendrasis parlamentinis komitetas dirbo normaliai ir patvirtino konstruktyvų e, bendrą tekstą. Tai atrodo labai normalus e, sakinys, tačiau Albanijoje tai reiškia didžiulę pažangą. Mes stebėjome pagerėjusi politinį dialogą, taikesnius santykius negu per, pastarais, per pastarosius kelis metus. Politinė atmosfera Albanijoje yra toli gražu nėra patenkinama, tačiau ji puikiai įgerėja. Galbūt galima pasakyti atvirkščiai, tačiau man svarbiausia yra tai, kad ta situacija gerėja. Mūsų partneriai, kurie atstovavo abi politinės projekto pusės, visai priešingai e, vertino pirmasis e, 40 vyriausybės darbo dienų. Vienintelis dalykas, kuris juos vienijo visiškai, tai yra šalies kandidatės statuso troškimas. Jie pateikė įtikinančius argumentus ir reiškia pozityvę nuomonę. Būtent dėl to svarbiausias prieštaringas dalykas buvo įstatymas dėl administracijos reformos, kuris buvo patvirtintas prieš paskutinius rinkimus E, bendro starimo pagrindų. Įvairios interpretacijos dėl būtinų papildomųjų teisės aktų e, patvirtinimo sukėlė tokią situaciją, kuomet e, naujojo pozicija kaltino naują daugumą, kad jį piknaudžiauja savo valdžia, kad atleistų žmonės iš policijos, iš kitų administracijos padalinių ir taikytų represinės priemonės <clears throat> dauguma patikė tuos pačius e, faktus, aiškindama būtinybę mažinti administracijos dydį ir būtinybę kovoti su korumpuotais pareigūnais. Asmeniškai aš situaciją suprantu taip. Iš tikrųjų, didžiulė administracijos reforma, kaip ją pateikė dabartinė vyriausybė, yra būtina. Tačiau e, darbuotojų pokyčių mastas yra pernelyg didelis ir kartais e, jis, jie vyksta tie pokyčiai abejotinoje aplinkoje. Mes, mums sakė, kad administracijos reforma kyla iš ES reikalavimų kovoti su korupcija, organizuoti nusikalstamumu ir stiprinti viešą administraciją. Tačiau reikia pastebėti, kad e, drastiški atleidimai policijoje įvyko po, e, policijos reidų kuomet e, buvo nustatyta, kad 90 procentų lošimo namų yra neteisėti. Jie buvo uždaryti, o pareigūnai, kurie buvo atsakingi už e, tų lošimo namų priežiūrą, buvo atleisti. Albanija dar turi šešias savaitės, kad įrodytų, kad e, vykstantis pokyčiai yra konstruktyvus. O tai, ką mes pastebėjome, ten besilankinamisi, nėra tiesiog e, vienkartiniai pokyčiai. Ir aš šitą džiai klausiausi apie vykstančius įvykius, įspėjame, norime, kad Albanija gautų e, šalies kandidatės statusą gruodžio mėnesį, tačiau tam reikia pozityvių pokyčių. Šešios savaitės nėra ilgas laikotarpis. Tačiau e, šį vietą vis tiek dar galima per tokį laikotarpį padaryti. Vyriausybė turi įrodyti veiksmais, kad tai, kaip jie interpretuoja tai, kas vyksta, yra pozityvu. Apsilankius Albanijoje mes taip pat lankėmės ir Kosove, tačiau turbūt, jeigu bus e, sprendimas, kad reikia informaciją pateikti e, Afetui apie vizitą Kosove, e, tai turbūt reikėtų padaryti kartu su delegacija, kuri vyko stebėti rinkimų Kosove, nu, rinkimų įvykusių vakar. Ačiū pirmininkė. Kukan, senor Buljanik. Ačiū ponia Kukanai, ponia Buljanik. Atsiprašau, ponia Vuljanič. Ačiū pirmininkė. Ponas Kukan puikiai pristatė e, tai, ką mes pamatėme savo vizito metu. Aš buvau komiteto pranešėjų Albanijos pažanga. Vertinant tai, ypač kryto į akis tai, kad stinga dialogo ne tik tarp politinių partijų, bet ir tarp kitų svarbių šalies institucijų. Prieš dvi savaitės lankiausi Albanijoje, kalbėjausi su profsąjungo atstovais bei darbdavių asociacijomis. Taip pat susitikau su ombudsmeno tarnyba ir parlamento atstovais visa, visais atvejais buvo bandoma kaltę perkelti kažkam kitam. Ir šiame kontekste Albanijai labiausiai ir reikia politinio dialogo. Europos Sąjunga galėtų jai padėti jį užmėgsti. Daug buvo pasakyta apie kovą su korupcija ir organizuotas nusikalstamumas, kaip žinome, yra gana reikšmingas šalyje, apie tai e, kalba ir žiniasklaida. Yra daug statistinių duomenų. Šalis bando kovoti su šiuo reiškiniu ir kai, pavyko kai ko pasiekti. Jei padėti šalyje vertinsime e, vertindami pasiektą pažangą šalies, tai reikia pasakyti, kad padaryta pažanga yra milžiniška. Bet jei lyginsime šią šalį su Niderlandais arba Danija, tai be abejonės prieisime išvados, kad ji, ji dar tikrai netenkina reikalingų kriterijų. Nemanau, kad šalies politinis elitas suvokia, kas jų laukia. Jei nesuteiksime jiems pagalbos artimiausių metų, jie to tinkamų laikų ir nesuvoks. Aš vis dar manau, kad e, Albanija išlieka rimta kandidate e, ir gali, galime tikėtis atitinkamo sprendimo gruodžio mėnesį, nežiūrint tai, ką taryba besakytų, tos šalies potencialas yra didžiulis, o Europos Sąjungai tenka didžiulė atsakomybė e, šį potencialą išnaudoti. Ačiū. Eh, Ačiū. Dartmuto grafas. Ačiū pirmininkė už man sutiktą galimybę pasisakyti. Kalbėdamas savo rinkėjų vardu turiu pažymėti, kad toje šalyje vyksta daugybė liūdnų dalykų. Labiausiai nerima keliantis dalykas. Uh, čia yra e, siekis, spaudimas priimti į ES kiek įmanoma daugiau valstybių. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Norvegija arba Šveicarija nenori stoti į ES, jos nenori, kad, kad ES imtų joms diktuoti, tačiau labai skurdžios valstybės trokšta įstoti į ES. E, skirti 14 milijardų eurų pasirengimo stojimui paramai nuo dabar iki 2019 šalims, kurios dar nėra ES narės. Pačiose valstybėse narėse yra daugybė problemų ir vertinant viską iš mūsų perspektyvos. Jeigu jau Albanija įstotų į Europos Sąjungą, tai E, jos narystė būtų e, siejama su masiniu Albanijos gyventojų egzodu į kitas geriau, geresnės gyvenimo kokybės valstybės, pavyzdžiui, to tokias kaip Jungtinė karalystė, kur mo, įmokos į socialinės gerovės sistemą nėra privalomos. E, manau, kad Albanijos stojimas į Europos Sąjungą nenaudingas pačiai Albanijai. Manau, kad Europos komisijos narys atsakingas už e, plėtrą turėtų Albanijai tai paaiškinti. Ką tik buvo pasakyta, kad Albanijoje yra didžiulė korupcijos problema. Mes turėtume pasakyti tai šaliai, kad mes padėsime jai spręsti jos problemas, bet, nie, bet nieko daugiau. Dėkuoju, ponas Matėr. Dėkoju. Norėčiau e, pasidžiaugti pono Kukan pranešimu. Dar ir todėl, kad manau, kad jis teisingai sako, kad šešios savaitės liko iki ministrų iki tarybos sustikimo, kurio metu bus nuspręsta dėl Albanijos kandidatūros. Ir mes turime šiek tiek laiko tam, kad nuspręstume, ką turime daryti, kokiu veiksmu reikėtų imtis, būtent atsižvelgiant į komisijos rekomendacijas dėl Albanijos. Taryba, žinoma, sprendimo dar nepriėmė ir reikia palaukti, kad pažiūrėtume, koks bus šis sprendimas. Uh, Bet Europos sąjunga, sąjungos požiūris turi būti naujas, ji turi naujai pažiūrėti, pavyzdžiui, į korupciją, į kovą su korupcija. Ir e, būtent į šios klausimus buvo žiūrima ir į narystės, darybų, darybų dėl narystės pradžioje reformų procesų ten reikia ir turime kitų jau šalių pavyzdį, kuomet, tarkim, penkis, šešis kartus taryba atsisakė e, laikytis komisijos e, pasiūlymo, pavyzdžiui, dėl Makedonijos dėl to, kad reformos toje šalyje vyko nepakankamai. Na ir sprendimas dar priimtas nebuvo, turime apsvarstyti, kokie yra privalumai ir kokie būtų minusai tam, kad Albanijoje būtų, vyktų e, reformos. Dėkoju, ponui Ster. Pone Kūkan, delegacijos pirmininkė, norėtumėte pasisakyti, prisidėti prie diskusijų, ar manote, kad uh, užteks šių komentarų. Užteks gerai, dėkoju. Dėkoju kolegos, dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pono Lizako uh, E, per ataskaitą dėl neseniai vykusių rinkimų Gruzijoje. Šie rinkimai vyko spalio 27 dieną. Šeši Europos parlamento nariai vyko delegacijoje su ponu, su ponu Lyzaku į Gruziją. Ir taip pat dalyvavo ir ESBO, NATO, uh, ir Europos tarybos nariai būtent stebėdami šiuos rinkimus, šie rinkimai vyko draugiškoje atmosferoje, Gruzijos kandidatas surinko 62,11 procentų balsų, tai yra svarbus žingsnis į priekį, kalbant apie demokratinės reformas šioje šalyje. Vis dėlto dar yra aišku, kad tam tikrų demokratinių iššūkių liko. Dabar suteiksiu žodį ponui Lizekui, kad galėtų pateikti informacijos apie šią misiją Gruzijoje. Dėkuoju. Iš tikrųjų, man teko šį garbė vadovauti delegacijai Europos parlamento misijoje Gruzijoje rinkimų metu. Tai buvo trumpa keturių dienų misija. Ir 27 spalio vyko būtent šie rinkimai e, Gruzijoje. Mes visų pirma norėjome sustikti su pagrindiniais kandidatais. Prezidento rinkimuose taip pat sustikome ir su žurnalistais, su įvairių žiniasklaidos, su įvairiais žiniasklaidos atstovais, taip pat nevyriausybinio organizacijų atstovais, centrinė rinkimų komisija, ir kitų tarptautinių organizacijų atstovais, kai kurie. Pavyzdžiui, tai buvo NATO delegacijų atstovai, e, NATO delegacijos atstovai arba Europos tarybos atstovai. Mes bendradarbiavome su visomis institucijomis ir nesutarimų, kalbant apie rinkimų e, vertinimą, nebuvo Taip pat mes susitikome ir su penktadienį susitikome su sak, ponu Sakašviliu, buvusiu prezidentu, esamu prezidentu ir taip pat susitikome su ponu Uzubašviliu, e, parlamento pirmininku. Ir kaip jau jūs minėjote, šie rinkimai baigėsi vienu. Baigėsi iš karto, per, užteko vien, vieno e, etapo ir e, prezidentas surinko 62,11 procentų balsų, tai dar nėra patvirtinti e, duomenys. Už kelių dienų turėtume gauti galutinius rezultatus ir pono Sakašvili partija surinko 22 procentus ir Naburdzanadžia surinko apie 10 procentų. Taigi matote, kad laimėjęs kandidatas surinko 62, 62 procentus e, balsų. Ir kiti nariai nesurinko beveik beveik nesurinko balsų. Norėčiau pabrėžti, kad šių rinkimų metu taip pat pasikeitė ir Gruzijos politinė sistema. Gruzija nuo prezidentinės e, Respublikos tapo parlamentinę demokratiją, todėl kad prezidentas būtent dabar perdoda 99 procentus savo galios va, va, vyriausybės vadovui. Tai yra svarbus pasikeitimas. Na, o kalbant apie rinkimus, šie rinkimai buvo daug ramesni negu kad prieš metus vykę parlamento rinkimai. Galime pabrėžti, kad visi komitetai, kurie visos uh, partijos, kurios e, pristatė kandidatus, gana laisvai rengė kampanijas, prezidento kampanijas e, ir tikrai nedaug buvo iškilę problemų. Na, buvo šiek tiek neramumų, apsistumdymų tiesiog fizinių apsistumdymų, bet iš tikrųjų rinkimai vyko gana sklandžiai ir buvo apsaugoti visi kandidatai. Žiniasklaida gana objektyviai pateikė informaciją apie visus kandidatus. Ir Ir mano ataskaitoje taip pat yra teigiama, kad gana objektyviai, ypač privačios e, televizijos informavo apie įvairius kandidatus ir problemų, didelių problemų nekilo. Vienas neigiamas dalykas yra tai, kad galbūt rinkimų kampanijos metu, ne prieš ją, bet būtent rinkimų kampanijos metu, buvo jaučiamas tam tikras spaudimas opozicijai, iš opozicijos pusės, na ir mes ataskaitoje būtent tai rašėme. Buvo stengiamasi įtikinti Dbilisio pavyzdžiui ir kitų didelių miestų taryboje buvo jaučiamas spaudimas pereiti mm, ir remti kitą kandidatą, ir remti valdžio, valdžioje esantį kandidatą. Na, neseniai buvo areštuotas taip pat ir buvęs premjeras. Mes juos susitikome, tai, susitikome kalėjime, kad būtent įvertintume jo kalinimo sąlygas ir būtent po rinkimų pirmadienį mums valdžia leidus jo susitikti. Situacija po rinkimų, politiškai kalbant, yra ganėtinai aiški. Yra vienas politinis blokas, kuris dabar yra atsakingas, jis vadinasi Gruzijos svajonė ir Sakašvilio partija taps dabar opozicijos partija. Ir taip pat turime dar ir trečiąją politinę jėgą, nors ji yra silpnesnė, tai yra ponios Burdžanadze partija. Jie yra vienintelė iš visų kandidatų, kuri būtent kėlė šiek tiek klausimų dėl rinkimų rezultatų. Ji teigia, kad neturėjo pakankamai prieigos prie žiniasklaidos, prie finansų, finansavimo, kaip kad kiti kandidatai teigia turėję. Taigi ji gana kritiškai žiūrėjo į e, šiuos rinkimus, ji kritiškiausiai žiūrėjo šiuos rinkimus. Mūsų ataskaitoje, kurią rengėme, dėl kurios sutarėme su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, mes pabrėžėme, kad Manome, kad šių rinkimų metu Gruz, Gruzijos piliečiai galėjo laisvai ir nepriversti išreikšti savo valią. Ir rinkimų diena praėjo be jokių didelių sutrikimų, neramumų. Centrinė rinkimų komisija ir įvairios kitos komisijos, rink, rink, balsų skaičiuotojai dirbo gana profesionaliai, personalas buvo informuotas ir žinojo, kokios buvo jo pareigos, taigi rinkimai vyko teisingai. Taip pat ir balsų skaičiavimas vyko tinkamai. Ir žinote, kad skaičiuo, balsų skaičiavimas gali trukti ilgai, bet šį kartą buvo, balsai skaičiuoti buvo gana greitai. Ir įvairios nevyriausybinės organizacijos ir mes taip pat manome, kad šie rinkimai vyko teigiamai. Dėkuoju. Muchas gracias, señor Lisek. Señor Sigwick. Dziękuję bardzo. E, e, to, co powiem teraz, to e, nie jest czysta kurtuazja, ale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 ataskaita buvo parengta, ši ataskaita yra tikrai gerai paruošta ir manome, kad Gruzija iš tikrųjų dar yra jauna e, demokratija. Na, žinoma, Gruzijoje buvo tam tikrų problemų. Šios problemos yra susijęs su baigiančiojo kadenciją baigiančiojo prezidento Sakašvili elgesiu. Taigi šis prezidentas buvo įsitikinęs, kad jis laimės e, rinkimus ir kad toliau galės valdyti šalį, dėja jam nepavyko. Ir e, taip pat galima, reikėtų pabrėžti, kad demokratija Gruzijoje žengė dar vieną žingsnį, todėl kad ne visose šalyse iš pirmo karto yra išrenkamas prezidentas dažnai buvusiose sovietinėse valstybėse sunku surinkti tokią, tokį palaikymą būtent vienam kandidatui. Ir neišgirdau iš Liseko, kiek dalyvavo rinkimuose žmonių, kiek atėjo balsuoti, bet manau, kad balsavo tikrai nemažai Gruzijos piliečių. Na ir rinkimai vyko gana sąžiningai Taigi tikiuosi, kad tikrai taip ir yra ir galime daryti išvadą, kad Gruzija eina tinkamu keliu, kad demokratija čia šalyje stiprėja ir kad mes galėtume pasitikėti Gruzijos politinę sistemą. Kalbant apie rytų kaiminystės politiką, Man teko dalyvauti viršūnių sustikime Vilniuje ir e, būtent dažnai ten vyko diskusijos, daug kartų vyko ten diskusijos apie Gruziją ir e, buvo diskutuojama būtent apie šios šalies asociacijos sustarimus ir norą pasirašyti su asociacijos sustarimą su ES. Norėčiau, kad būtent, e, būtent e, Vilniuje ES valstybių vadovai perskaitytų būtent šią ataskaitą. Ir e, mes turime žiūrėti į Gruziją teigiamai. Reikia žiūrėti į Gruziją būtent kaip į silpnesnę šalį, kuri daro pažangą. Ačiū ponė si Syvė, dabar paskutinė kalbėtoja mano sąraše, ponė Neits. Ačiū pirmininkė, noriu visų pirma padėkoti ponui Lyzekui už labai išsame mm, ataskaitą apie rinkimų stebėjimo misiją Gruzijoje. Turėjome galimybę draugės su šio komiteto delegacijos nariais Gruzijoje lankytis prieš keletą mėnesių. Buvome susitikę su visais svarbiausiais E, rinkimų dalyviais ir kandidatais, kaip ir kolegos po to susitikau su, pavyzdžiui, prezidento Sakašvili, su atstovais ir mes gauname nuolatos informaciją apie tai, kas toje šalyje vyks ir manau, kad galime uh, tikrai džiaugtis tuo, kad rinkimai pavyko, jie buvo sklandus ir galime konstatuoti, kad jie buvo laisvi ir teisingi ir galime tik tai komentuoti e, ironišką gyvenimo faktą, kad pono Sakašvilis susikurto e, politinio gyvenimo elementai yra naudingi jo oponentui. Bet kokiu atveju tai geras ženklas, rengiantis Vilniuje įvyksančiam vadovų susitikimui. Bet nežiūrinti tai, manau, kad turime išlikti budrus ir toliau atidžiai stebėti, kaip klostėsi situacija Gruzijoje. Nes, kaip žinote, premjeras pranešė, kad per kitas kelias savaitės jis atsistatydins o tai kelia, iškelia keletą labai svarbių klausimų. Pavyzdžiui, dėl to, kaip viskas e, klostysis ateityje. Tai, kad rinkimai pavyko mus tikrai drąsina. Norėčiau paraginti visus kolegas parlamente išlikti budriems Gruzijos atžvilgių, bet taip pat pasidžiaugti tuo, kad e, šalyje įvykę prezidento rinkimai pavyko sklandžiai. Pirmininkas, ačiū visiems už pasisakymus. Pone Lyzekai, ar norite ką nors ar pasakyti? Dvi pastabos. Visų pirma, dėl pono Syviets pasisakymo nelabai daug vis dėlto dalyvavo rinkėjų, mažiau negu 50 procentų. Atrodo 47 procentai. Dalyvavo rinkėjų. Na, kodėl? Todėl, kad e, jų dalyvavo daugiau negu pernai. Tiesiog Gruzijos piliečiai suprato, kad e, vis dėlto svarbu išrinkti par prezidentą. Na taip pat aš pritarčiau kolegai, kad vis dėlto klausimų dar yra daug, ypač kalbant apie vyriausybės koaliciją. Mes tai supratome, kalbėdami su parlamento vadovu, supratome, kad šiek tiek yra dar įtampos, kalbant apie koaliciją. Todėl, kad Sakašvilis, Sakašvilio uh, koalicija ne, nemėgsta, vis dėlto premjeras jau pareiškė, kad atsistatydins ir šio mėnesio pabaigoje tai turėtų įvykti. Jis jau E, pranešė apie būsimą premjerą, ja, tikriausiai, jam tikriausiai bus pareikštas pasitikėjimas, bet jo pozicija nebus tokia stipri kaip ankstesnio premjero. Tai yra mažai žinomas e, politikas, jam tik 31 metai. Ir, na, gal gerai, kad jis yra jaunas, bet jo pozicijos nebus tokios stiprios kaip ankstesniojo. Uh, Taip pat ir naujasis e, prezidentas yra mažai žinomas politinėje sferoje. Jis atstovauja akademiniam pasauliui, filosofas yra jo profesija būtent ir naujasis prezidentas ir naujasis premjeras abu yra mažai žinomi Jie taip pat nėra labai charizmatiški, taigi man tikrai klausimų dar yra daug. Eh, Ačiū, ponė Lizek. Tuo jūsų pasisakymu ir baigėme šį e, šio klausimo svarstymą ir periname prie e, paskutinio mūsų darbo tarkės punkto, tai yra e, e, Palestinos delegacijos į Palestiną rezultatai. Ponas Atkins tikrai labai kantriai laukia galimybės pasisakyti. Pirmininkė, atšvelgiant į tai, kad kitų delegacijos narių nėra ir dėl to, kad mūsų pirmininko nėra ir sutrumpėja mūsų darbas, nusprendžiau, kad atšvelgiant į visą tai, taip pat į tai, kad e, tai aktualus klausimas E, būtų įdomu išgirsti mano įspūdžius. Aš tikiuosi, kad tam nepaprieštaraus ponė Kostelo, kuri buvo mūsų delegacijos vadovė. Mes mm, ne, vykome oficiali parlamento delegacija į Palestinos e, įstatymų kūrimo tarybą ir turėjome nuvykti į Gazą. Gazijoje paskutinį kartą buvome prieš du metus ir kaip žinote, paskutinėme plenarinėme posėdėje mes skiriame 300 milijonų eurų daugiau pagalbai Gazos sektoriui ir mus tikrai supykdė tai, kad Izraelio valdžia mums dar kartą neleido apsilankyti Gazoje per RS sienos pereimo punktą. Tai saugiausias pereimo punktas, atsižvelgiant į problemas tarp Egipto ir Rafos. Mums patiktas paaiškinimas buvo štai koks. Dėl dabartinių ES gairių, dėl, Euro, dėl Palestinos Izraelio situacijos, kurias kaip e, vyriausiai galiotinė e, aiškiai yra pa, pa, pareiškusi palaikys, Izraelis dėl to įsižeidė. Todėl mums teko persikelti į vakarų krantą ir mes turėjome galimybę susitikti su naujoju premjeru, kuris yra tikrai e, puikus politikas, atsižvelgianti tai, tiek su kokiamis problemomis jiems tenka susidurti. Uh, įvairiose sritise. Sustikome ir su kalėjimų ministru, kuris papasakojo, apie, kas, kokia yra situacija šioje srityje. Kaip žinote, buvo paleisti 23 kaliniai ir tas atvejis buvo labai plačiai nušviestas. Ne, nebent jeigu būtumėte visiškas cinikas, nepadarytumėte atitinkamų uh, e, išvadų, nes kai tik tai buvo paleisti tie 26 kaliniai, Izraelio vyriausybė paskelbė apie 1700 planuojamų naujų e, nau, nauja kurių sod, namų statybą. Taigi praktiškai tas kalinių paleidimas praktikoje ne, labai nedaug reiškia. Mes paprašėme premjero ir vyriausiojo dėrybininko atsakingo vyriausiojo dėrybininko iš Palestinos e, įvertinti e, JAF valstybės sekretoriaus Kerio veiklą. Jie sakė, kad viskas vyksta puikiai, kad darbas vyksta puikiai, bet jie paklausė mūsų, ar jūs manote, kad iš tikrųjų bus e, e padaryti kokią nors žingsnį. Jie pasakė, kad ne, nes Izraelis ir toliau e, plečia naujakurių gyvenvietės ir tuomet Palestina nebeturi galimybės dėrėtis. Mes mm, buvome susitikę su OKA, jungtinių tautų agentūra. Ir turiu pasakyti, kad ten dirbantis žmonės yra labai profesionalus, visiškai bešališki, e, puikiai išmano situaciją. Ir mes buvome sutikę ir su UNRA, ir su OKA agentūro atstovais, ir jie mums daug papasakojo. Taip pat pristatė ir paskutinį pasiūlymą dėl E1 Tai yra, čia kalbame apie 5000 naujų gyvenviečių atsiradimą, kurios e, išsiplės už rytų Jeruzalės ir pasieks upę ir, ir netgi persikels į kitą pusę. Neseniai, kaip žinote, buvo e, domimasi beduinų likimu. E, dėl šių statybų ir atrodo, kad beduinai bus išstumti iš savo gyvenamų vietų dėl tų statybų. Žinoma, mums tai kelia, susirūpinimą mums kelia ir nauja kurių gyvenviečių plėkima, plėtimas. Taip pat e, buvo kalbama apie tai, kad e, sąmoningai tyčia skatinamas naujakurių smurtas prieš naujakurius. Apie tai taip pat kalbėjome. Ir buvo papasakota apie vieną atvejį, kaip vienas iš apsaugos, darb... pavyzdžiui, apsaugos darbuotojų mums pagrasino, kuomet mes e, norėjome savo apsilankimų gyvenvietėje parodyti, išreikšti solidarumas Dar noriu kai ką pasakyti apie tai, kas mums ypač rūpi. Žinau, kad e, komiteto pirmininkas nuolatos apie tai kalbasi su parlamento pirmininku dėl gazai taikomo pribojimų, taip pat dėl Izraelio vyriausybės požiūrio. Mes sustikome su mūsų atstovu ten, ponu John Getratą. Jis buvo ties pas mus į komitetą. Jis tikrai. E, Puikus diplomatas, jį labai vertina Palestinos valdžia. E, E, negaliu to paties pasakyti apie jungtinių tautų administraciją ir apie ketverto narius, nes į, į juos daugelis žiūri paniekinamai. Taigi, pirmininkė, vienas iš dalykų, kur, kur, kuris mus nesuneramino, ką sužinojame iš, min, iš kalėjimo ministro, yra tai, kad Izraelio valdžia atlieka bandymus su, su vais, vaistais, kurie dar nėra tiekiami į rinką, atlieka tos vaistus tyria e, pasi, panaudodami kalinius. Tai yra tikrai mm, apgailėtina situacija. Kaip žinote, Izraelis netaiko nei Ženevos konvencijos, nei tarptautinės e, kalintų asmenų konvencijos tiems asmenims, įkalintiems asmenims, bet taiko savo šalies įstatymus, kitaip sakant, elgesi, daro su jais, ką nori. Ir manau, kad e, reikėtų surenkti parlamento e, delegacijos apsilankimą įkalinimo institucijose toje šalyje nors jie teigia, kad galima apsilankyti bet kurioje įkalinimo institucijoje, teoriškai tai jie teigia, tačiau praktiškai jie neįsileidžia delegacijos niekur, taigi išvelgiu čia prieštaravimą. Ir galiausiai, pirmininkė, tikriausiai kolegos žino apie tai, kad daugiau nei 200 vaikų, jaunuolių iki 17 metų amžiaus yra kalinami Izraelio kalėjimuose. Ir kai kalėjime lankosi delegacijos, visiems parodom, yra tik 30 vaikų ir, ir demonstruojama, kaip jie mokosi klasėje, tačiau tie nepilnamečiai yra kalinami kartu su suaugusiais. Ir beveik pusė iš jų serga vėžių mirtinos e, rūšės vėžių ir jie yra gydomi paracetamoliu, kaip mums buvo pranešta. E, delegacijos pirmininkė apie tai daugiau papasakos kita proga. Ir, ir, ir Palestinos premjeras ir visi kiti mums, mūsų klausė, kodėl, kaip ir kitais atvejais, Europos Sąjunga yra tiesiog uh, Tai tik, tik tai apmoka sąskaitas ir nevaidina svarbaus vaidmens, e, skatindama taikos darybas, e, sąžiningus rinkimus, nepasmerkė smurto kitų dalykų, kodėl mes nevaidiname svarbesnio vaidmens. Ir tas faktas, kad mes jo nevaidiname, e, daugybė palestiniečių, su kuriais mes buvome susitikėme, taip pat premjeras išreiškė vilti, kad situacija pasikeis. Aš tikiuosi, pirmininkė, kad susidarėte įspūdį, ką mes ten patyrėme, kad pamatėme ir būsiu pasirengęs atsakyti klausimus, jeigu tokių bus. Labai ačiū už uh, labai įdomų, įdomią informaciją, ponia Atkinsai. Kaip jūs sakėte, Mes šią diskusiją tęsime, kai bus posėdė ir delegacijos vadovė. Nenorėčiau dabar rinkti ilgos diskusijos. Nemanau, kad tai būtų tinkama. <clears throat> Turint galvoje, kad delegacijos pirmininkės čia nėra. Ponui Sivečiui suteiksiu trumpam žodį. Mes išklausime pono Atkinso informacijos, žinome, kad klausimas yra labai jautrus tačiau prašom kalbėti trumpai, nes tikra diskusija įvyks, kai bus posėdė ir delegacijos pirmininkė. Ačiū. E, zgodnie z sugestią przewodniczącego nie chcę e, tej debaty. E. Taip, pirmininkė, nenorėčiau pradėti ilgų diskusijų, tiesiog mūsų čia yra per mažai. Šiandieną turėčiau tiesiog klausimą vienam, vieną klausimą ponui Atkinsui. Atkinsonui delegacijos norėjau lankytis Gazoje, bet Gazoje iš tikrųjų Gazoje vadovauja teroristinė organizacija. Tai nėra autonominė Palestinos um, zona. Na, iš tikrųjų kalbėsiu kaip apie tai vyk diskusijos. Prašom atsakyti. Kadangi mes buvome parlamento delegacija, paskirta e, šio parlamento vykti į Palestinos e, susitikimų su taryba. Vykome ten humanitarnių pagrindų pažiūrėti, kaip leidžiami mūsų pinigai gazoje. E, gazoje valdo išrinkta vyriausybė, įvairių partijų nariai. Ir kada mūsų, mus kviečia, mes kalbame su visais, kas jie bebūtų. Tokia yra mūsų atsakomybė kaip delegacijos atstovų rūpintis ES mokesčių mokėtojų interesais. Ačiū, pone Atkinsai. Šio e, klausimu šią trumpą diskusiją baigėme. Pratesime ją, kai posėdėje dalyvaus delegacijos pirmininkė. Ir tuo ir baigiamas mūsų šios dienos posėdis.